Pani prezydent! Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zahaj, zasedání je zahájeno. Labas rytas. Pradedame šiandienos plenarinį posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra pono Kutašo pranešimas apie 2009 metų EUB metinę ataskaitą. Norėčiau pasveikinti ir Europos investicinio banko pirmininką Filipą Mestatą, kuris dalyvaus debatuose. O pirmiausia, suteiksiu žodį keturiems, keturiems minutėms ponui Kutašui. Mulțumesc mult, domnule președinte domnule preedinte maystadt domnule comisar stimai colegi prezentarea